motyvų ir norėčiau visiems padėkoti už darbą, už pasisakymus. Vertėja maloniai dėkoja, e, pirmininkė maloniai dėkoja vertėjams, dėkoja visiems parlamento nariams, tie, kurie keliauja.